Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons commencer. Ponios ir ponai, pradėsime šitą posėdį, kuriame mes pasikeisime nuomonėmis su komisijos nariu Karl de Gucht. Kad būtų lengviau suprasti vieniems kitums, aš toliau tęsiu angliškai. Exchange. Gerbimi kolegos, aš norėčiau oficialiai pradėti mūsų posėdį skirtą pasikeitimui nuomonėmis. Ir pirmiausia, norėčiau šiltai pasveikinti atvykusi pas mus pona Karlį Dogiucht, kuris 15 metų yra dirbęs šioje institucijoje. Mes turime 1 valandą 45 minutės, per kurias dirbsime intensyviai ir todėl aš Tik trumpai paaiškinsiu Jums, kokia bus darbo tvarka. Kadangi buvęs komisaras atsakingas už vystimas ir humanitarnę pagalbą, Louis Mišelis atsistatydino vystimosi komitetas turi surenkti pasikeitimą nuomonėmis su paskirtuoju naujoju komisijos nariu Karel de Gucht Ir šiame posėdėje dalyvaus taip pat ir užsienio reikalų ir tarptautinės priekybos komitetų nariai. Šis posėdis pirmiausia yra skirtas tam, kad mes pasiruoštumėme naujo paskirtojo komisaro patvirtinim, kandidatūros patvirtinimui, kuris įvyks Europos parlamente. Šis posėdis yra puikia proga vystimosi komiteto nariams sužinoti apie profesinę patirtį, apie gyvenimo patirtį bei, bei uh, e, nuomonė kitais klausimais. Ir galiausiai šis posėdis taip pat leis mums geriau įvertinti naujo komisijos nario darbą, po to, kai jis jį pasibaigs. Kadangi dabar mes gali, turėsime progą sužinoti, kokia yra jo nuomonė svarbiausiais, aktualiausiais klausimais. Darbo tvarka bus tokia. Vieną valandą 15 minučių bus skirta klausimams ir atsakymams. Pirmiausia, išklausysime frakcijų atstovų pareiškimus, per kuriuos jie išdėstės savo prioritetus vystimas ir humanitarnės pagalbos e, sritise. Tam skirti, skirtas yra 9 minutės. Po to kom, paskirtasis komisaras kalbės 15 minučių. Ir po to įvyks 9 klausimo atsakymų ratai. Jūsų klausimas neturėtų viršyti pusės minutės ar 45 sekundžių. Ir po to komisijos narys turės 4-5 minutės tam, kad atsakytų jūsų klausimus. Užsienio reikalų komiteto nariai galės pateikti savo klausimas per penktąjį klausimo atsakymų ratą, o per šeštąjį e, ratą tą patį galės padaryti tarptautinės priekybos komiteto nariai. Šiems klausimams e, bus skirta nuo vienos iki pusantros minutės ir komisijos narys e, turės atsakyti patiktus klausimus per 4-5 minutės. Gerbėjai kolegos, mes tengiame suplanuoti šį posėdį taip, kad visi galėtų pateikti savo klausimus paskirtajam komisijos nariui ir aš norėčiau jums priminti, kad jei jūs viršite, viršysite jums skirtą kalbėjimo laiką, tuomet mes būsime priversti išjungti jūsų mikrofoną. posėdžio pabaigoje apie penktą valandą aš ir paskirtasis komisijos narys apibendrins šį posėdį. Po šio posėdžio bus parengtas įvertinimo laiškas, kuris bus pateiktas komiteto pirmininkų suėgai. Rugsėjo 3 dieną įvyks neįlinis komiteto posėdis, kuriame bus uh, galutinai parengta komiteto nuomonė. O dėl paskirtojo komisaro kandidatūros patvirtinimo bus balsuojama per plenarinę sesiją Strasbūrę nuo rugsėjo 14 iki 17 valandos. Taigi dabar periname prie frakcijų pareiškimų, kurių metu frakcijos nariai e, atstovai galės išdėstyti savo prioritetus. Gay Mitchell iš EPP frakcijos. John, which you were welcoming Mr. de Gucht. Ačiū. Taip pat noriu pasveikinti atvykus poną de Gucht. Noriu pasakyti, kad man tikrai liūdna matyti, kad besivystančios šalys yra baudžiamos ir jos lik ir dvigubai skaudžiau patiria ekonominė krizė. 0,7 procentai nuo BVP TTIP buvo išsivyščiusių šalių įsipareigojimas besivystančiam šalim, tačiau to įsipareigojimo daugelis šalių nesilaiko. Atrodytų, kad tokiu sunkiu ekonominiu laikotarpiu turėtų proporcingai mažėti mūsų parama besivystančioms šalims, tačiau tai nėra proporcingas mažėjimas nes bendras nacionalinis produktas kai kuriuose šalise nesumažėjo taip smarkiai, kaip kad jos sumažino savo paramą. EPP frakcija mano, kad vystomasis bendradarbiavimas turėtų vykti pagal tam tikrus prioritetus. Turėtumėm skirti daug dėmesio teisingumui, laisvės vystymui, taip pat turime skatinti verslumą ir iniciatyvą verslininkų besivystančiose šalise. Turime daug dėmesio skirti žmogaus gyvenimo apsaugai, žmogaus gyvenimo orumui, verslumui, turime skatinti gerą valdymą, turime skatinti įmonių teigimasi ir turime padėti besivystančių šalių verslininkams. Mūsų nuomonė, būtent tokie prioritetai padės sunkiau gyvenantiems šalim, žmonėm, padės jiem geriau kovoti su skurdu ir aš tikiuosi, kad e, tokių tikslų ir toliau sieks komisija. Ačiū, ponas Tys Berman, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galiu pritarti tam, ką pasakė prieš mane. Kalbėjęs kolega Gemičel yra tikrai teisus, kad 0,7 procento yra tik tai minimali vertė kaip bazinė vertė. Ir manau, kad ponas Karel de Gucht per artimiausius savo veiklos mėnesius turėtų padaryti viską, kad valstybės narės bent jau laikytųsi šio savo pažadą. Ekonominė ir finansų krizė, e, aišku, turi savo pasiekmes, tačiau vis tiek mes turime užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų, e, nes prieš pusantrų metų mes dar nekalbėjome e, apie tam tikrus dalykus, kalbėjome tik apie klimato kaitą, o nekalbėjome apie finansų krizę. Tačiau kalbant apie klimato, kovos su klimato kaitos padariniais, dalykus, ypač besivystančiose valstybėse, būtų yra labai svarbu pabrėžti, kad yra svarbi parama šiems tikslams. Taip pat yra labai svarbu, kad e, vystimosi politika būtų nuosekli. Kalbant apie žuninkistės e, politiką e, ir susitarimą su Gvinėja, mums reikia užtikrinti, kad ne tik ES valstybių narių interesai nebūtų pažeisti, bet taip pat, kad ir aplinkosaugos dalykai būtų turimėmi omenyje. Ir manau, kad kadangi mes čia kalbame apie Europos komisijos narį, kuris atsakingas už vystimosi politiką, tai manau, kad mes turime kalbėti taip pat apie Lisabonos tikslus ir e, mes turime pabrėžti, kad vystimosi politika e, turėtų būti nepriklausoma nuo užsienio reikalų politikos. Ir galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kaip jūs, e, kaip jūs žvelgiate į tą e, dalyką. Aišku, vystimosi politika ir užsienio politika yra susijusios, tačiau kita vertus vystimosi politika turėtų ginti besivystančių šalių interesus, o ne ES interesus. Uh, nes tuos interesus gina užsienio reikalų politika. E, aišku, reikia tam tikro nuoseklumo, tačiau e, mes turime pabrėžti vystimosi politikos nepriklausomumą ir e, todėl tas generalinis direktoratas taip pat turi būti nepriklausomas. Ačiū. Thank you, <clears throat> Mr. Berman. Ačiū. Ponas Šarl Gerens, prašau. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Euh, ponas Deguh turėtų pakeisti poną Louis Michel šiame poste. Iš pradžių norėčiau padėkoti ponui Louis Michel už jo veiklą, jis, už jo darbą per pastaruosius penkius, penkerius metus. Manau, kad galėtume netgi jam paploti už tai. kalbant apie dabartinį komisarą, reikia pabrėžti, kad mes tikimės iš jo, kad jisai e, nuos, vykdys nuoseklę politiką ir kad e, jo veikla bus interaktyvi, kad mes papildysime vieni kitus. E, Vystimosi politika iš tiesų yra labai svarbi sritis, e, humanitarinė pagalba taip pat yra svarbus klausimas, bet dažnai humanitarinė pagalba yra sėkmės ir tuo pačiu nesėkmės istorija. Humanitarinė pagalba yra tarsi antroji jūsų užduoties dalis, e, o jūs savo tai užduočiai turėsite skirti, skirti iš tiesų 24 valandas per parą, turėsite tikėtis paramos ir, ir panaudoti visus savo gebėjimus e, su jumis kartu dirbs 28 28 veikiai, tai yra 27 valstybės ir komisija siekdami šių tikslų. Ir mes čia turėtume nepamiršti Kotonų susitarimo, Paryžiaus deklaracijos e, ir kitų panašių dokumentų, kaip pavyzdžiui, rengiamą susitarimą dėl ekonominės partnerystės. Taip pat turime nepamiršti tokių aspektų kaip klimato kaita. Mano frakcija iš jūsų tikisi, kad jūs. E, atsiribotumėte nuo tų pesimistų, kurie nuolat kalba tik apie e, blogąją vystimosi politikos e, pusę ir kad jūs imtumėtės iniciatyvos ir vystytumėte tikrą vystimosi politiką. Bartstas. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Karel de Gucht. Sveikinu jį sugrįžus į Europos parlamentą. Jūs, ponė Degucht, e, esate vienas iš tų parlamentarų, kurie labai aistringai dirbo vystimosi politikos srityje. Jūs darėte viską, kad padėtumėte vargingiausiai gyvenantiems pasaulio gyventojams. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galite patvirtinti, kad e, komisijos nario vystimosi politikos ir humanitarinės pagalbos srityje darbas yra tik tai tam tikras pereinamasis laikotarpis jūsų karjeroje, kad jūs sieksite paskui kito posto. Jeigu iš tiesų taip yra, tai kodėl jūs tada vystėte tokį, e, tokį lobistinį darbą, norėdamas gauti šį postą? Tai yra komisijos nario atsakingo už vystimosi politikos ir humanitarinės pagalbos postą. Mes žalieji norėtume priminti tokius dalykus. Visų pirma, e, dėrybas dėl ekonominės partnerystės sutarties taip pat ES įsipareigojimus prie pačioms vargingiausiams šalims. Taip pat mes turime renktis e, svarbiai klimato kaitos konferencijai Kopenhagoje ir atsižvelgianti tai mes turime siekti, kad vystimosi politika ir klimato kaitos problema būtų e, susijėtos, nes iš tiesų klimato kaita e, taip pat kelia pavojų žmogaus gyvybei ir yra jau atitinkamų aukų šioje srityje. Taigi, ką jūs kaip komisaras atsakingas už vystimosi politiką žadate nuveikti šioje srityje? Toliau e, dėl finansų politikos e, lėšos tas, narės, tas valstybės, kurios turėtų jas gauti, pasiekia ne to lygiai. Taigi, ką jūs galėtumėte padaryti? Ponas Dėva. Ačiū pirmininkė. Ponas Degucht užims šias pareigas labai sudėtingų laikotarpių e, ir tikrai tikėsimės, kad jis prates Louis Michel pradėtą ir nuveiktą labai gerą darbą. Ir aš tikrai sveikinu ir Louis Michelį, kuris yra šioje salėje ir dėkoju jam už puikų darbą. Labai daug prioritetų, kurie buvo keliami vystimosi politikoje, buvo grindžiami mūsų politinės partijos prioritetų visų pirma mažinti skurdą ir tokiu būdu užtikrinti gražą mūsų mokėtojų pinigams, kurie yra skiriami kaip pagalba besivystančiams šalims. Taip pat, aišku, labai svarbu ir besivystančiose šalise visiems žmonėms užtikrinti žmogišką orumą ir gyvenimą. Noriu pabrėžti kelis dalykus. Visų pirma, tarptautinis stabilumas ir sąžininga priekyba. Šis aspektas labai svarbus. Turime užtikrinti, kad būtų mažinamas priekybos iškraipimas. Antras svarbus dalykas - pajėgumų sukūrimas besivystančiose šalyse, tačiau tai galėsime padaryti tik tuo atveju, jeigu tose šalyse bus demokratiškai išrinktos stipros ir teisingos vyriausybės, politinės struktūros sukurtos, uh, E, valstybės tarnautojų geras aparatas sukurtas, būtų užtikrintas dereguliavimas. Tai yra labai svarbu, tik tai tuo met mes galėsime skatinti gerą valdymą ir sukurti gerą teisinę bazę ir teisinę sistemą, kurioje nepriklausomai pasaulinėse rinkose galės dirbti tos valstybės. Trečias dalykas yra protų nutekėjimas. Tai yra didžiulė problema besivystančioms šalims, nes geriausi jų žmonės, labiausiai išsimokslinai jų žmonės tiesiog išvyksta į kitas šalis ir to negalima leisti. Turime imtis kažkokių veiksmų veiksmų, kad sustabdytumėm šį procesą. Pirmininkė, ačiū, kad leidote man pasisakyti. Thank you, Mr. Deva. Mr. Ačiū. Pone Gabrielė Zimmer, prašau. Danka. Dėkoju. Iš esmės, mes turėtume iš naujo er- perorientuoti ES santykius su e, besivystančiamis valstybėms. ES narės yra didžiausios, stipriausios donorės, tačiau kita vertus jos pačios yra priežastis dėl tam tikrų globalių problemų ir problemų, su kuriomis susiduria e, vargingiausiai gyvenančios šalis. Todėl mane domina. E, ką jūs kaip komisaras, e, net jeigu jūs ir e, dirbsite laikinai, kaip jūs pasirūpinsite tuo, kad vystimosi politika būtų tvari, nuosekli, kad santykiai tarp ES ir pietų valstybių pasikeistų, kad tai nebūtų tik tai donorų ir pagalbos gavėjų santykiai, kad tai būtų lygiateisiai santykiai. Ką jūs padarysite, e, kad ES finansiniai ištekliai e, būtų panaudoti siekiant tūkstantmečio tikslų ir kad e, šis darbas būtų sėkmingas. Ir ką jūs žadate padaryti, kad pavyzdžiui Afrikos e, balsas G20 dėrybose būtų girdimas, e, nes mes turime suvokti, kad didžiosios pasaulio valstybės turėtų dėrėtis kartu su Afrikos atstovais. Ačiū. Dėkoju. Žodžius teiksiu ponai komisarai, prašau. For 15 minutes. Jums skiriama 15 minučių. Honorable members of parliament. Pirmininkė, parlamento nariai. Man didelė garbė būti Europos parlamente šiandien ir kalbėti kaip vystimos politikos ir humanitarinės pagalbos komisarui. Kaip žinote, 14 savo politinės karjeros metų aš dirbau šioje politinėje institucijoje. Tikrai niekas labiau nei aš negali įvertinti to, koks svarbus yra Europos parlamento vaidmuo formuojant e, sprendimų prieimimo procesą, darant jį labiau demokratišku tikrai didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad aš taip pat prisidėjau prie Europos parlamento pajėgumų stiprinimo ir taip pat padėjau kurti ir formuoti tai, kas šiandien yra vadinama klausimų procedūra kurios metu Europos parlamentas įvertina būsimuosius komisarus jų kompetenciją, jų įsipareigojimą ir jų asmeninį nepriklausomumą prieš uh, tvirtinant uh, vieną ar kitą kandidatūrą. Kaip sakiau, turiu patirties darbo šiame parlamente. Ir vėliau taip pat dirbu ir savo e, šalies ministru. Ir tikiuosi, kad prie savo karjeros, kit, prie patirties kitų sričių, taip pat galėsiu dar e, pridėti ir komisaro pareigas. Ponas Baroso man nusprendė perduoti pono Lui Mišelio portfelį, kuris dabar yra Europos parlamento narys, jis yra jūsų kolega ir jam norėčiau padėkoti už tikrai puikų darbą, kurį jis nuveikė vystydamas humanitarinę pagalbą ir vystimosi politiką, taip pat gerindamas ES santykius su AKR šalimis. Tam tikrą prasme, jo darbas palengvina maną, mano darbą, nes tikrai gaunu labai gerą, tvirtą politinį palikimą ir tikrai tai labai svarbu per ateinančius kelias mėnesius ir tai ypač svarbu dabartinėje ekonominėje padėtyje. Aš visiškai pritariu tiem tikslam, kurie e, jau buvo iškelti ir kuriais buvo vadovaujamas šioje politikoje ir aš tikrai stengsiuosi ir toliau tęsti tų tikslų įgyvendinimą. Aš e, esu įsitikinęs, kad neužkirsiu kelio e, jokiom kitom ateities politikos alternatyvom, tom alternatyvom, kurias norėtų ateities siūlyti būsimoji komisija. Taip pat manau, kad aš tikrai turiu e, būtinus įgaliojimus, kad galėčiau eiti šias pareigas, kad galėčiau ginti ES interesus, kad galėčiau padėti formuoti ES įvaizdį pasaulyje per vystimosi politiką ir humanitarinę pagalbą. Aš, dirbdama šiame parlamente savo laiku, aktyviai dirbau tuo metu taip vadinamoje AKR-EEB konsultacinėje asamblėje, kuri dabar yra vadinama AKR-ES e jungtinė parlamentinė asamblėje. Taip pat vėliau dirbau ir Belgijos užsienio reikalų ministru ir šie darbai leido man sukaupti labai didžiulę patirtį ir pasižiūrėti iš arčiau, kaip gyvysto santykiai tarp Europos ir tarp besivystančių šalių. Ponios ir ponai. Tikrai yra daug svarbių klausimų, kuriuos e, reikės spręsti artimiausių metų. Visų pirma, finansinė ekonominė krizė, ji e, daro didžiuliu, didžiulę įtaką besivystančiom šalim ir tikrai negalime leisti, kad pasauliu ir toliau stiprėtų nestabilumas. Tarptautiniu lygiu G20 susitiks Pittsburgė po trijų e, savaičių ir jie turės e, atsižvelgti tai, kaip yra įgyvendinami anksčiau prisimti įsipareigojimai besivystančioms šalims. Aš tikrai labai intensyviai ruošiuosi Pittsburgo susitikimui e, ir toliau stengsiuosi, kad e, ekonominiai aspektai išliktų prioritetų G20. Kitas svarbus iššūkis bus dėrybos, kurios E, bus pradėtos Kopenhagoje, tam, kad būtų pasiektas Kopenhagos susitarimas. E, finansinės naštos pasidalymas ir įsipareigojimai yra esminiai to būsimo sutarimo elementai. Taip pat mes turime užtikrinti, kad į tas diskusijas būtų įtrauktas ir vystimosi politikos aspektas. Vystimosi politika turi ir savų iššūkių pavyzdžiui, paramos apimtys, skaidrumas, paramos teikimas, logistiniai klausimai taip pat ir tūkstantmečio vystimosi tikslų e, pasiekimas. per ateinančius svarbius sustikimus, pasaulinius sustikimus, ES tikrai dar turės galimybę aiškiai išsakyti savo poziciją ir užtikrinti, kad iki 2010 metų pasiektumėm konkrečių tikslų. Tačiau kyla rizika, kad ES ne tik neįgyvendins savo tikslų ir sumažins savo oficialią paramą vystimuisi, tačiau gali ir ją nutraukti, nes kiekviena šalis patiria didžiulę, didžiulį spaudimą e, jos biudžetui. Vis dėlto aš manau, kad mes turime ir toliau padėti savo šalims partneriams kovoti su krize ir manau, kad tai bus naudinga tiek tom šalim, tiek mum. Prieš mane dirbęs komisaras sakė, kad jeigu nesivadovausite subsidiarumu, tai bent jau vadovaukite savo interesais. Ir aš tikrai pritariu tokiai pozicijai. Kai išteklių mažėja visais lygiais, tai darosi dar svarbiau panaudoti tuos likusius išteklius labai veiksmingai, efektyviai. Prieš du metus buvo patvirtintas darbo kodeksas dėl darbo naštos pasidalymo ir man atrodo, kad tas dokumentas bus įgyvendintas tinkamai, jei mes visi dirbsime kartu, prisidėsime prie šio proceso ir aš tikrai stengsiuosi, kiek galėdamas prisidėti prie to. Komisija, mano nuomonė, visuomet vaidino labai svarbų vaidmenį vykdant įvairius prioritetus ir, aišku, ir toliau tai bus daroma. Bet savo darbe aš tikrai tikiuosi ir jūsų paramos, kad galėtumėm kartu daryti spaudimą valstybėm narėm ir jų vyriausybėm. Taip pat tikiuosi, kad man pasieks padaryti pažangos nuoseklumo kontekste. Labai svarbu daug dėmesio skirti klimato kaitos aspektams. Svarbu, kad mes ir toliau veiktumėm nuosekliai, užtikrintumėm nuoseklumą. Man atrodo, kad reikia galima greičiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų šioje srityje ir e, užtenka vien tik kalbėti, reikia imtis konkrečių veiksmų. Būtent ši tema man labai įdomi ir aš tikiuosi, kad lapkričio mėnesį su Europos vystimosi ministrais mes šį klausimą panagrinėsime detaliau. Norėdami dirbti veiksmingiau turime, aišku, imtis daug veiksmų, tačiau taip pat turi konkrečiai dirbti ir besivystančios valstybės ir jų vyriausybės. Ir susitarimai turi būti skaidrūs. Mūsų kaip e, paramos teikėjų pagrindinė pareiga yra padėti e, mūsų partneriams didinti pajėgumus. Ir Komisija nuolat skatino tokį požiūrį per bendrą dialogą, per sektorių dialogą ir buvo rengiamas tam tikros skatinamosios priemonės, kurios atlygina tom valstybėm, kurios pasiekia gerų rezultatų. Šių metų pabaigoje peržiūrėsime šalių strategijų dokumentus tam, kad galėtumėm pakoreguoti, pritaikyti tos dokumentus prie dabartinės padėties. Taip pat turėsime peržiūrėti ir AKR šalių įsipareigojimus, jų veiklą ir pažiūrėti, kaip galima pagerinti jų e, valdžios struktūras. Geografinė prasme aš ir toliau daug dėmesio skirsiu pažeidžiamoms šalims ir regionams, tiem regionam, kuriuose vyksta sudėtingos rinkiminės e, procedūros. Gvinėja, pavyzdžiui, Didžiųjų žerų regionas, visa Afrika, Zimbabvė, taip pat Fidži ar Kuba. Tai būtų tik tai kelios iš šalių, kurias dabar galėčiau paminėti. Taip pat aš tikiuosi, kad galėsiu kiek galima aktyviau dirbti tam, kad būtų užkirstas kelias smurtui prieš moteris Afrikoje, taip pat, kad būtų nutraukti karai dėl e, mineralų, dėl e, turtingų išteklių kai kuriuose šalise. Be to, žinome, kad spalio mėnesį įvyks ES ir Afrikos e, ministrų trejeto susitikimas. Tai bus puikiai proga mums įvertinti, kaip e, yra gyvendinama mūsų bendra strategija, kuri buvo patvirtinta 2007 metais Lisabonoje. Taip pat aš tikiuosi, kad e, bus imtasi ir kitų politinių iniciatyvų. Ir taip mes pasirengsime Afrikos ir ES viršūnių susitikimą, kuris įvyks 2010 metais. Ponios ir ponai, dabar norėčiau pakalbėti apie humanitarnę pagalbą, kuri taip pat yra labai svarbi man paskirto portfelio e, dalis. 2007 metais buvo patvirtintas e, Europos humanitarnės pagalbos konsensusas. Europos parlamentas aktyviai prisidėjo prie šio dokumento gimimo. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau mes galėsime puikiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Nes Europos parlamente yra nemažai kompetentingų žmonių, kurie galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Per kitus tris mėnesius e, mes planuojame padaryti štai ką. Pirmiausia, suintensyvinsime humanitarinės pagalbos e, klausimų e, svarstymą. 2008 metais 122 humanitarnės pagalbos e, darbuotojų žuvo. Ir be to, manau, kad labai svarbu yra e, daugiau e, skleisti žinias apie humanitarnės pagalbos teisę. Antra, humanitarnės pagalbos pasaulyje reikia dar daugam. Dėl klimato kaitos per pastarosius dešimt metų gyvalinių nelaimių skaičius padidėjo mažiausiai tris kartus. Taigi aš tenksiuosi e, bendradarbiauti su kitais humanitarnės pagalbos e, donoriais ir stengsiuosi e, įtikinti juos, kad mes turime dirbti iš vien. Toliau manau, kad mes turime gerinti humanitarnės pagalbos e, priemonės. Pasarojų metu buvo labai daug pažangos padaryta šioje srityje. Taigi labai, per labai trumpą man skirtą laiką aš apžvelgiau svarbiausius mano kompetencijai priskirtus klausimus. Nebejoju, kad e, jūsų klausimai, atsakydamas jūsų klausimus, aš galėsiu plačiau pakomentuoti kai kuriuos iš, e, iš minėtų dalykų. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad esu pasiryžęs e, iš visų jėgų siekti, kad mūsų politika būtų tinkamai įgyvendinta. Kaip aš paminėjau pačioje pradžioje, aš turiu e, nemažai, pati, sukaupęs nemažai patirties, kuri leistų man tai padaryti. Ir tikiuosi jūsų paramos. Dėkuoju. <clears throat> Dėkuoju, ponui Dagiucht. O dabar perėsime prie komiteto narių klausimų klausimui skirta yra pusė minutės, per kurią jūs galite pat išdėstyti savo klausimą. Per vieną ratą bus pateikti 4-5 klausimai. Po to komisijos narys turės 4-5 minutės tam, kad atsakytų į šios pateiktus klausimus. Taigi, pradedame pirmąjį klausimų atsakymų ratą kažkas nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Prašau. Excuseer, voorzitter, toch een punt van orde. De heer De Hucht had 15 minuten om te antwoorden. Pone pirmininkė, Ponas Degiuch turėjo 15 minučių, jis išnaudojo tik 12 minučių. Ar jis dar gali e, tris, per tas 3 minutės atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos jis neatsakė? Pavyzdžiui, jis e, neatsakė į kai kuriuos kolegų užduotus labai konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, ir į mano užduotą klausimą, jeigu jisai e, komisaras šioje srityje bus tik tai dviejus e, ar du ar tris mėnesius, tai ar jis ir toliau tęs tą darbą, ar, ar kaip jisai įsivaizduoja savo veiklą? Dėkuoju ponui Stasui. Manau, kad e, paskirtasis komisaras e, pasakė savo įžanginę kalbą, tokią, kokią jis yra ją parengęs, o į klausimus atsakys po to, kai jūs pateiksite savo klausimus. Taigi mes tęsime darbą. Pirmiausia, sutikiu žodį ponui Alfs Svensson iš Europos liaudės partijos frakcijos. Pirmininkė, mes žinome, kad korupcija yra labai aktuali problema. Žinome, kad Europos sąjungos humanitarnė pagalba dažnai yra teikiama korumpuotai. Ir todėl norėčiau paklausti pono Degucht, ką jis ketina daryti tam, kad padarytų galą šiam reiškiniui ir kad sustiprintų pasitikėjimą ES pagalba. Dėkoju. Kitas klausimas. Socialistų atstovas. Dėkuoju, panė pirminkė, ir dėkuoju ponui Degucht. Šiuo metu visas pasaulis išgyvena ekonominę, finansinę krizę. Ir niekam nėra lengva, tačiau besivystančioms šalims yra kur kas sunkiau nei mums. Pirmiausia dėl to, kad situacijose yra kur kas sudėtingesnė. Nes sumažėjo ir užsienio investicijos, sumažėjo darbo, sumažėjo žaliavų, kurias teikia šios šalis, kainos ir taip toliau. Taigi mes matome, kaip skurdas skurdžiausiose šalise didėja. Ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos nario, ką jis ketina daryti tam, kad tinkamai būtų įgyvendintos priemonės skirtos padėti besivystančiams šalims. I give the floor to Mr. Charles Görens. Ponas Charles Görens. Dėkuoju, ponė pirminkė. Aš norėčiau paklausti pono Degucht, ką jis mano apie Kinijos e, ekspansinę politiką ir kaip jam atrodo, ar tai bus naudinga, e, ar, ar e, naudinga galvojant apie tai, kad vakarų Afrikoje mes bandome sumažinti skurdo mastus. Ar tada ir šitai galima mums pakengti? Ir kaip jums atrodo, kas galėtų paveikti ES veiklą šioje srityje? Ir kaip dabartinė situacija įtakos jūsų ateities veiksmus? Pane Grės, dėkoju. Dėl finansinės krizės padidėjo neligybė visose šalise. Ir ypatingai tose šalise, kurios rūpi mums, vystimosi komitetui. Mes siekiame panaikinti skurdą. Tačiau matome, kad dabar nesugebame apsaugoti skurdžiausiai gyvenančius žmonės nuo krizės padarinių. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate spręsti šią situaciją. Ir aš norėčiau, kad jūs taip pat atsakytumėt į pono Stas pateiktą klausimą, kiek laiko jūs ketinate eiti komisijos, atsakingo, komisijos nario atsakingo už vystimasi ir humanitarnę pagalbą pareigas. Dėkoju, komisarė, žodis teikiamas jums penkias minutės. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo užduota tikrai daug klausimų, apie tai aš galėčiau kalbėti labai ilgai. Pradėsiu nuo klausimo apie korupciją. Dar būdamas užsienio reikalų ministru, aš e, labai daug dėmesio skyriau klausimui, kaip reiktų kovoti su korupcija. Manau, kad visų pirma reikia ieškoti korupcijos priežasčių besivystančiose valstybėse, nes dažnai yra e, mažai alternatyvų gauti kažkokį tai uždarbį ar pajamas ir dėl to žmonės gyvena iš korupcijos. Manau, kad Europos komisija galėtų čia suvaidinti svarbu vaidmenį, ji turėtų labai tikslingai e, elgtis su e, parama vystimuisi. Ir reikia stengtis, kad ta parama būtų išnaudota tikslingai, kad būtų skatinamas geras valdymas besivystančiose valstybėse. Ta parama turėtų būti susieta su sąlyga, kad turėtų būti atitinkama finansų kontrolė. Tokiu būdu e, tik tai tokiu būdu biudžeto parama, parama biudžetui turės e, prasme ir tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad nebus korupcijos. Toliau kitas klausimas, e, pono Gerero klausimas apie protekcionizmą. Iš tiesų, viena priežastis, kodėl nepavyko sėkmingai pabaigti Doha Dohos raundo, tai yra solidarumas su, trečiaja, su, tre, su trečiuoju pasauliu. Iš tiesų, čia reikia siekti solidarumo tarp e, pietų valstybių. tačiau kita vertus labai mažai yra remiamos pačios vargingiausios valstybės. Protekcionizmas yra pavojingas dalykas, tačiau protekcionizmas nėra sprendimas. Tos besivystančios valstybės turėtų sugebėti tiek emancipuotis, kad jos galėtų e, dalyvauti tarptautinės prekybos programuose. E, mes turime siekti tikrai kokybiškų programų ir e, padėti toms valstybėms patekti į rinkas. Protekcionizmus nėra vienintelė priemonė. Toliau klausimas dėl Kinijos. Tai iš tiesų labai įdomus, bet labai sudėtingas klausimas. E, mes negalime kalbėti taip um, iš pusės, tik iš vienos pusės ir tik neigiamai. Kinija gali skirti didelės, e, didelės sumas vystimuisi Afrikoje, tačiau kita vertus mums reikia aiškių tarptautinių taisyklių ir tų taisyklių turi laikytis ir Kinija. E, ir čia mes susidurėme su nauja problema. Žiūrint iš trumpalaikės perspektyvos, man atrodo, kad didžiausia problema dėl Kinijos elgesio yra mūsų reakcijos. Aš dažnai galiu konstatuoti tokį dalyką, kad dėl to, kad Kinija kažką nuveikia kažkokioje e, šalyje, staiga kai kurios valstybės narės, ES valstybės narės pakeitė savo požiūrį į tą valstybę, kuriai padėjo Kinija. Manau, kad mes negalime taip elgtis, nes situacija yra tokia, kad kai kuriuose Afrikos valstybėse tikrai viskas yra įmanoma ir mes turime žiūrėti ne tik į Kiniją, rodyti pirštų ne tik į Kiniją, bet taip pat turime pasižiūrėti ir tai, ką mes darome ne taip. Pone Grėze iš tiesų aš galiu atsakyti į ponos tas klausimą. E, dabar aš buvau paskirtas eisti už vystimosi politiką ir humanitarnę pagalbą atsakingo komisaro pareigas. Aš penkerius metus, kai dirbau užsienio reikalų ministrų, negalėjau skirti viso dėmesio vystimosi politikai, nors mane jinai domino, tačiau E, vėliau, kai bus skirstomos pareigos nauja komisija, mano likimas nuo to priklausys. Round. Dėkoju, pradėsime antrą klausimų pateikimo etapą. Suteiksiu žodį kitam komitetui, tai yra užsienio reikalų komiteto vicepirmininkui Ferelo Rabeiro. Ne, atsiprašau, aš suklydau. Dabar pradėsime antrą klausimo etapą, tad dar nesuteiksiu žodžio užsienio reikalų komitetui. Dabar žodis ponui Dieva. Ačiū pirmininkai, užsikablau, kad jūs mane pamiršote. Ponas, ponė Degucht, jums tenka labai svarbus darbas. ES darbą priartint prie žmonių. Vystimosi srityje atrodo, kad tai galbūt labai lengva ir turėtų būti lengva mūsų darbą priartinti prie žmonių. Todėl, kad visiems žmonėms patinka tai, ką mes darome vystimosi srityje ir šiam klausimui niekas neprieštarauja, nėra opozicijos. Bent jau man taip atrodo. Tad šiame kontekste norėčiau pakalbėti apie Lisabonos sutartį, nes aš noriu, kad būtų referendumas dėl Lisabonos sutarties. Na, o mes kalbam apie tai, kad žmonės reikia priartinti prie mūsų darbo. Vis dėlto, jūs 2007 esat pasakę labai įdomų dalyką. Sakėte, kad konstitucinės sutarties tikslas, kad ji būtų skaitomesnė, o Lisabonos sutarties tikslas, kad ji kaip tik būtų visiškai neįskaitoma ir nesuprantama žmonėms. Ir vien dėl to, kad ji tokia nesuprantama ir neįskaitoma, ji gali tapti labai sėkmingų dokumentų. Aš cituoju tai, ką jūs sakėte. Ar tokie jūsų pareiškimai padės mus priartinti prie žmonių? Dėkoju. Žodis ponė Gabriel Simer. Praėjusioje kadencijoje mūsų komitetas ir atskiros frakcijos dažnai nagrinėjo klausimą dėl tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Ir mes visi žinome, kad kol kas mums nepavyksta tų tikslų pasiekti, jų įgyvendinti ir mane domina labai konkreti priemonė, ES priemonė, e, kuri, kuria kol kas nebuvo pakankamai pasinaudota. Norėčiau žinoti, ką jūs žadate nuveikti, kad Europos investicijų bankas e, gautų atitinkamus vystimosi politikos įgaliojimus. Tai yra, kad padėtų e, vyst, vykdyti e, veiksmingą vystimosi politiką ir tikslingai išduoti kreditus. Thank you. Dėkoju. Europos laisvės ir demokratijos frakcijai dabar reikėtų užduoti klausimą, ar yra jų atstovas. Ne, tuomet suteiksiu žodį ponui Frank Van Eke. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, negalima painioti interesų. Aš žinau, kad jūs susiję su Fortis banko krize ir jūs sakėte, kad neturėjote jokių ryšių, tačiau yra aišku, yra įrodyta, kad buvo telefoniniai pokalbiai tarp jūsų ir banko pirmininko ir kad jūs kalbėjotės prieš, dieną prieš krizę e, su banko pirmininku valdytojų ir jūsų šeimos nariai turi akcijų to banko, taigi man atrodo, kad dėl šių priežasčių jūs negalite e, eiti komisijos nario pareigų, nes jūs nesate netinkamas kovoti su korupcija. Monsieur le commissaire désigné, vous avez la parole pour répondre. Komisarė žodis jums penkias minutės. Ponas Dėva. Man atrodo, žinau, apie kokį interviu jūs kalbate, kokią citatą pateikėte. Neturiu dabar atsinešęs to straipsnio, bet štai ką aš norėjau pasakyti. Konstitucinė sutartis buvo bandymas parengti tokį dokumentą, kuris būtų suprantamas žmonėms. Būtent tai buvo atskaitos taškas. Tai yra, kad žmonės perskaitytų dokumentą ir jį suprastų. Tačiau atsitiko taip, kad žmonės neskaitė tos sutarties, bet vis tiek aiškino, kad jie skaitė ir nesuprato, kas ten parašyta. Vėliau vyko diskusijos apie tai, kaip reikėtų taisyti padėti po to, kai Prancūzija Niderlandai pasakė sutarčiai ne Ir mes matėme, bent jau aš, aš, aš mačiau, kaip keitėsi nuomonė e, taryboje ir buvo mąstoma, kaip parengti dokumentą, kuris būtų techniškai tinkamas, tačiau būtų labai sudėtingas ir dėl jo negalėtų vykti jokios diskusijos. Ir tai buvo tyčinė sąmoninga Europos tarybos pozicija, Ir taip aš ją kritikavau, tačiau tai yra neišvengiama realybė, tai nėra išgalvoti faktai, tokia buvo realybė. Ir tokio principo buvo laikomasi ir buvo bandoma pasimokyti iš to, kas buvo su konstitucinė sutartimi. Ponas Van Eke Na, būčiau nustebęs, jeigu jūs manytumėt, kad aš tinku eiti šias pareigas. Jeigu jūs taip manytumėt, tai aš pagalvočiau, kad kažkas nepaprasto įvyko, kad kažkas apsivertė. Tad e, tai, kad jūsų nuomonė aš esu netinkama šiom pareigom, mane nuramina ir paaiškina, kad viskas yra normalu taip, kaip turi būti. Taip pat būčiau labai nustebęs, jeigu jūs e, užduodamas klausimą pasakytumėt tiesą, tai irgi beje būtų kažkas labai naujo. Kai jūs uždavėt klausimą, aš jūsų nenutraukiu, neįsiterpiau, bet galbūt jūs ne visai tinkamai išsiaiškinot visą informaciją. Mano dosie e, yra parašyta Tiksliau noriu priminti atvejį, apie kurį jūs kalbėjote. Aš kalbėjausi ne su banko valdytoju, o su kitu pareigūnu ir kalbėjausi ne prieš banko krizę, o dieną po to. Ir kalbėjausi ne apie tai, kaip parduoti arba pervesti akcijas, o kalbėjausi apie visai kitą klausimą, apie kitus dalykus. Tad kalbėjausi su ponu Hemens, kuris tame banke buvo atsakingas už. Atsiprašau, mano beje šį, šį atvejį nagrinėjo ir teismo pareigūnas Hemens, kuris ištyrė visą atvejį ir pasakė, kad tikrai nebuvo padaryta nieko neteisėto. Toliau klausimas dėl Europos investicijų banko. Jie yra svarbi institucija, nes jie yra atsakingi už investicinius e, klausimus AKR šalyse. Buvo Europos komisijos sukurtas ir investicinis fondas, o Europos investicinis bankas yra atsakingas už šį fondą, už jo valdymą. Ir kiekvienų eurų, kurį išleidžiame, stengiamės gauti 10 eurų gražos. Tai reiškia, kad siekime kurti ekonominės priemonės, plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir taip toliau. Tačiau Europos investicinis bankas turi ir bendrų problemų, tai yra, kad yra riboti jo ištekliai. Tie ištekliai tikrai yra labai apriboti ir dabar esame pasiekę kraštutinę ribą. Todėl valstybės narės turėtų padidinti investicijų banko rezervą ir išteklius tokiu būdu galima bus suteikti daugiau paskolų. Man atrodo, kad tai yra labai aktualus ir labai skubu, skubus klausimas, reikia jį panagrinėti ir pažiūrėti, ar galime rasti kažkokį sprendimą, ar galima kažkaip pakeisti EIB padėtį, galbūt reikia keisti jo struktūrą, e, nes EIB struktūra šiek beveik nesiskiria nuo Bretton Woods institucijų struktūros, o galbūt ją reikėtų pakeisti, galbūt reikėtų jai suteikti platesnį mandatą. Tuomet galbūt galima būtų suteikti papildomų paskolų, kurių, kaip jūs sakėte, tikrai reikia. Degucht. Dėkuoju, panui Degucht, ir dabar žodį suteikiu. Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkui, panui Fiorello Povera 45 minutė, sekundėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė, paskirtasis komisarė. 2009 m. vasario 18 d. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl karinės padėties gazos ruožė. Trečiame punkte Europos Parlamentas pareikalavo, kad būtų įvertinta gazos ruožė padaryta žala ir kad būtų detaliai ir išsamei įvertinti gazos gyven, ruožo gyventojų poreikiai. Štai tokia buvo rezoliucija. Atsižvelgiant į tai, kad ES kad ES yra pagrindinė donorė, kuri 2008 e, metais skiria 130 milijonų, 430 e, e, milijonų eurų humanitarniai pagalbai. Ir Šamašeik konferencijoje buvo skirta dar papildomai lėšų, buvo prisimta papildomų įsipareigojimų ir todėl mes norėtume sužinoti, Kaip Jūs vertinate nesnei parengtą padėties vertinimo ataskaitą? Dėkuoju. Toliau žodis suteikiamas e, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkiai. Ir prašau laikytis ponai Hautelą. Dėkoju. Mes manome, kad žmogus teisės ir jų traukimas visas politikos rytis yra labai svarbus. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs, dirbdamas komisijoje, stengsite užtikrinti, kad plėtojant vystimo politiką būtų nuolatos atsižvelgiama į žmogaus teisės. Ir ar jūs ketinate imtis realių priemonių susijusių su biudžeto parama? Aš manau, kad žmogaus teisų aspektų įtraukimas visas politikos rytis yra labai svarbus. Dėkoju. Pone Degucht, prašau, jūs e, dabar galite atsakyti į pateiktus klausimus. Jūs turite tris minutės. Dėkoju, pirmininkė. Dėl gazos. Humanitarniai iššūkiai ir užduotis gazos ruožė iš tikrųjų yra didžiuliai. Aš ta, e, žinau, kad e, kokia yra situacija vakarų krante ir gazos ruožė. Tarptautinė bendruomenė šiuo metu susiduria su labai rimtomis problemomis, bandydama spręsti regiono konfliktus. Humanitarnės pagalbos organizacijos e, susiduria su variais sunkumais, su didžiausiais e, apribojimais. Ir kai paskutinį kartą komisija pareikalavo, kad būtų, atidaryti, kad būtų leista kirsti gazos ruožo sieną tam, kad būtų teikiama humanitarnė pagalba. Ir kai parengėme konkretų humanitarnės pagalbos sąrašą, jis buvo pribuotas. Ir pavyzdžiui, net cemento mes negalėjome gabenti į gazos ruožą. Tai yra visiškai nepriimtina, nes cementas yra reikalingas tam, kad galima būtų statyti namus, gyvenamusius namus. Yra nemažai įvairių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jungtinės tautos, e, kiti mūsų vystimosi partneriai, pavyzdžiui, pagalbos maistų organizacija, e, prieglopšio suteikimo agentūros ir taip toliau. Vis daugiau lėšų skiriama yra šiam regionui Tačiau aš manau, kad e, tiek vystimosi komisaras, e, tiek užsienio reikalų komisaras turės prisidėti prie šio darbo. Negalime leisti, kad gazos ruožas galėtų gyvuoti vien dėl to, kad ES teikia jam pagalbą. Dabar žmogaus teisės besivystančiuose šalise. Aš manau, kad svarbiausia žmogaus teisė šiuose šalise yra gyventi be skurdo. Todėl turime pirmiausia siekti, kad žmonės galėtų prasimaitinti, kad jie turėtų pakankamai maisto. Dažnai pati valstybė arba karinės grupuotės e, pažeidžia žmogaus teisės. Pavyzdžiui, rytų Kongė nuolatos vyksta smurtiniai nusikaltimai. Ir net negali, situacija yra tokia prasta, kad net negalime kalbėti apie tai, kad pažeidžiamas žmogaus teisės, jos tiesiog neegzistuoja. Budžeto parama gali būti naudinga, kai mes tengiame sustiprinti pagarbą žmogaus teisėms. Ir manau, kad jei mes gerai sugebėsime pasinaudoti biudžeto paramos priemonėmis, tuomet uh, galime pasiekti realių rezultatų. Tai yra viena iš priemonių, kai gali padėti mums užmėgsti dialogą su kai kuriomis besivystančiomis šalimis. Ruandoje, pavyzdžiui, buvo panaši situacija. Švedija, Niderlandai ir, ir Junktinė karalystė iškėlė kai kuriuos e, klausimus dėl padėties Ruandoje. Ir Ruanda turėjo į juos kažkaip atsakyti. Ir ryte tuomet pasitraukė iš budžetinės programos projektų. Ponas Mišel, norėčiau trumpai pacituoti ES sutarties ir jos funkcionavimo sutarties tam tikrus punktus dėl vystimosios vystomosios pagalbos. Ten yra pasakyta, kad sąjunga ir valstybės narės turi laikytis prisimtų įsipareigojimų ir turi atsižvelgti į tuos tikslus, kurie buvo patvirtinti jungtinių tautų, kitų organizacijų kontekste. 210 straipsnio pirmoje dalyje yra kalbama apie komplementarumą ir apie veiksmų veik... efektyvumą ir yra pasakyta, kad ES valstybės narės turi koordinuoti savo veiksmus. Kokiu žingsniu imsitės tam, kad šie du straipsniai būtų įgyvendinti? Ir konkrečiau, ar paprašysite, kad valstybės narės galų gale priimtų tam tikrus įstatymus dėl PNP 0,7 procentų indėlio. Kai kurios valstybės narės viršyje šį skaičių, kitos net nepasiekia tokio skaičiaus. Ką darysite? Ar skatinsite koordinavimą? žodis David Marija Sasoliai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs kalbėjote apie, aplink, apie klimato kaitos problemas, tačiau aš norėčiau, kad jūs dar patikslintumėte savo mintis, ypač tai, kaip mes galėtume geriau pasirengti konferencijai Kopenhagoje, pavyzdžiui, kalbant apie dėrybas dėl emisijų mažnymo, ar mes galime e, susijęti, ka, įtraukti į šias dėrybas ir. ir kovos su miškų kirtimų klausimą, nes čia iš tiesų yra labai svarbus ir besivystančių šalių indėlis. Ir čia reikia daug investuoti, kad būtų sumažintos CO2 emisijos. Taigi, kokių, ką žada padaryti komisija šioje srityje? Kalbant apie humanitarinę pagalbą, džiaugiuosi, kad jūs pasakėte, kad tai yra prioritetinė sritis. Aš kaip italas norėčiau žinoti, ką jūs žadate. E, ką Jūs manote apie nelegalią migraciją? Na, o dabar suteiksiu žodį ponas Klerens. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano antrasis klausimas tikriausiai bus e, panašus į pirmąjį. Pone Degiucht, aš norėčiau jūsų paklausti, ką žada komisija daryti tokiu atveju, jeigu komisijoje e, atsitiks tokia situacija, kad kiti komisarai, komisijos nariai bandys jūs sulaikyti nuo to, kad jūs dirbtumėte nuosekliai. Mes norime jūs palaikyti, e, tačiau ką jūs darysite tokiu atveju, jeigu kiti komisijos nariai bus kitokios nuomonės? Frančiska Keller. Pone Frančiska Keller. Regarding the... Ačiū. Dėl Kopenhagos darybų. Kaip užtikrinsite, kad tiek klimato kaitos tikslų bus laikomasi, taip pat ir kad besivystančiam šalim būtų užtikrinta teisė į vystimasi. Taip pat, kaip užtikrinsite, kad pristaikymo prie klimato kaitos fondo lėšos būtų skiriamos kaip papildomos prie oficialios pagalbos vystimui. Ačiū. Komisarė, žodis jums penkias minutės. Atsakysiu ponui Mičel. 0,7 procentų tikslas. Aišku, tai yra iššūkis visom valstybėm narėm. Mano šalis, kiek žinau, bando laikytis to nustatyto tikslo. Tačiau kiekvieną kartą kalbant apie šį klausimą, kyla daug abejonių, tas tikslas yra kvestionuojamas ir tikrai, kai šalis yra sunkio ekonominiai padėti, uh, kyla daug papildomų neaiškumų. Aišku, automatiškai ši suma yra sumažinama, nes apskritai mažėja bendras nacionalinis produktas, tačiau kyla ir papildomų problemų. Kai kurie bando panaudoti kažkokias dirbtinės priemonės tam, kad pasinaudotų 0,7 procentais tam, kad galėtų nurašyti tam tikras skolas, pavyzdžiui. Ir man atrodo, kad komisija turi labai atidžiai stebėti E, šį klausimą. Nebūtinai turime aiškiai įvardinti ir sugėdinti tas šalis, kurios nesilaiko šio tikslo, bet kažko imtis turime. Komisija negali priversti valstybių narių laikytis šio tikslo. Man atrodo, kad Europos parlamentas galėtų prisidėti dėl Kopenhagos. Kopenhagoje bus svarstomi du svarbus klausimai. Visų pirma, įsipareigojimai dėl emisijų. Kitas klausimas, kaipgi finansuoti bet kokias priemonės, kurių bus imtasi dėl emisijų mažinimo ir iš kur tas finansavimas bus paimtas ne tik išsivyščiusioms šalims, bet ir besivystačioms. Ir akivaizdu, kad būtent išsivyščios šalis turės daugiausiai paremti e, tuos įsipareigojimus, kurių įmamas besivystančiose šalise. Kalbam apie milžiniškas sumas, maždaug 300 milijardų eurų kiekvieniems metams. Net jei kalbėsim apie 250 milijardų eurų, vis tiek man kyla klausimas, iš kur kiekvienais metais paimti tokią sumą pinigų. Aišku, dalis tų pinigų bus paimta iš priekybos emisijomis sistemos. Tačiau aš asmeniškai manau, kad besivystančios šalys galbūt laikos kitokios nuomonės. Jos norėtų savo indėlį padengti iš emisijų prekybos sistemos, tačiau tų prekybos kreditų negalima panaudoti du kartus. Todėl reikės ieškoti naujų finansavimo šaltinių, kad mes galėtumėm įvykdyti savo įsipareigojimus, jei norime, kad šis principas, ši sistema pasiteisintų, kad ji būtų reali. Taip pat, kalbant apie šias lėšas, sumos yra labai didelės, todėl reikia užtikrinti, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudojamos besivystančiose šalise. Pažiūrėkime, kaip yra dabar su dabar skiriama pagalba, ar ji yra panaudojama tinkamai. O dabar kalbam tik apie 80 milijonų eurų per metus. Tad kaipgi bus su tris kartus didesniem sumom, ar sugebėsime patikrinti, kaip tos lėšos naudojamos ir ar tikrai besivystantis pasaulis galės įsisavinti tas lėšas. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate pasiruošę man padėti, kovojant e, komisijoje e, su kitais galbūt komisarais. Tikrai esu dėkingas jums už tai, bet aš manau, kad komisija e, suvokia, jog e, vystimosi politika ir jos nuoseklumas yra gyvybiškai svarbus ne tik e, parlamentui, bet ir visai Europos Sąjungai. Todėl manau, kad komisijoje bus išlaikytas solidarumas dėl nuoseklumo klausimo. Dėkuoju, perinėme prie penktojo klausimo sakymo etapo. Pone Dėva, jūs turite 30 minučių, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi žinome posakį, neduok e, badaujančiam žuvies, geriau įteik jam meškerę. Tai komisarė taip pat reiškia, kad kovodami su skurdu turime didinti gerovę besivystančiuose šalise. Ir norėčiau paklausti jūs, kokiamis priemonėmis jūs ketinate tą daryti. Dėkuoju, Mišel Strichler. Dėkuoju. ES susitarimas dėl humanitarinės pagalbos buvo pasiektas ir pasirašytas kartu visų institucijų 2007 metais. Po to buvo pateiktas komisijos dokumentas, kaip bus įgyvendinta šita programa. Taigi, kokiu priemoniu imsitės jūs, kad jūs, kad įgyvendintumėte pažadus atsispindinčius tuose dokumentuose, ypač lėšų humanitarniai pagalbai didinimo. Toliau žodis suteikiamas ponui Alternoizė. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, aš girdėjau, kad jūs sakėte, kad kalbant apie humanitarnę pagalbą, jūs norite paimti tą politinį palikimą, uh, kalbant apie neigiamus klimato kaitos pasiekmes, apie maisto produktų kainų sviravimus ir apie finansų krizės pasiekmes skurdžiai gyvenančioms valstybėms, e, ką jūs žadate padaryti, kad būtų mobilizuota daugiau lėšų humanitariniams tikslams? La parole est à M. Charles Görens. Nu. Toliau žodis teikiamas panui Görens. Ne? Neatsiprašau, yra pakeitimų, žodis suteikiamas pon, ponui Igovaigė. Gospod profesor, rad bi vam postavil vprašanje o tem, kako bi. Dėkoju. Aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Kaip jums atrodo, kokiamis priemonėmis galima būtų plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių Afrikos regionų. Ir taip pat norėčiau paklausti, ką ketinate daryti dėl Darfūro. La parole est maintenant à monsieur. Dėkuoju. Šarlis Görens. La, la non, parole M. Weigel qui a remplacé D'accord. So we are, on a terminé. Oui, c'est le commissaire. So we have finished this uh, second round. Taigi, baigėme dabar šį klausimų ratą ir žodis sutikimas komisijos nariui. Jūs turite penkias mintes. Um, Mr. Diva, I think... Pone Deva, jūs paminėjote labai svarbų dalyką. Turto kūrimas e, besivystančiose šalise yra svarbus dalykas ir manau, kad privatus verslas turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį. Tai darant. Privatus verslas, verslas nereiškia vien tiesioginės e, investicijos, kurias galėtų daryti Europos ar Amerikos e, įmonės. Tai taip pat yra klausimas susijęs su to, kaip galima būtų kurti vidurinėje klasę šiuose šalise. Turime atsižvelgti į istorinę kitų regi pasaulio regionų patirtį. Žinome iš patirties, kad turime sudaryti sąlygas viduriniai klasiai atsirasti. Mikrokreditai yra dar viena svarbi priemonė - nusavybės teisės, nusavybės apsaugojimas. Pagalba priekybai taip pat, mano galva, yra labai labai svarbi priemonė. Be abejo, turime stiprinti ir infrastruktūrą tam, kad e, galima būtų patekti operatoriams į rinką. Ne visada tai yra lengva padaryti, nes e, be rinkos be abejo negalima tikėtis ir e, verslo produktivumo. Moteris ir jų vaidmo, jų teisės ir taip pat svarbus e, dalykas. Šalise, apie kurias kalbame, labai dažnai moteris e, vaidina svarbu vaidmenį, užtikrinant e, šeimos ir visuomenės išgyvenimą. Toliau. Vystimasis ir humanitarinė pagalba. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad humanitarnės pagalbos poreikis nuolatos didėja, humanitarnių krizių skaičius nuolatos auga dėl politinių krizių ar dėl gavalinių nelaimių. Ir mūsų teikiama humanitarnė pagalba iš ties yra nepakankama. ES humanitariniai pagalbai skiria kur kas daugiau nei bet koks kitas regionas ir mūsų parama siekia 800 milijonų eurų per metus. Be abejo, turime galvoti apie tai, kaip galima būtų pagerinti humanitarnės pagalbos teikimo strategiją ir tvarką. Be to reikėtų gerinti ir mūsų teikiamas pagalbos veiksmingumą. Štai kam turėtume skirti daugiau dėmesio. Pamiršau, kas paklausė apie klimato kaitą. Atsiprašau, nespėjau užsirašyti jūsų vardo, kadangi jūsų pavardės, kadangi labai greitai buvo pateikimi klausimai. Taigi klimato kaita. Vis dar nepakankamai lėšų skiriama kovai su klimato e, kaita ir kai kurie regionai besivystančiame pasaulyje labai smarkiai kenčia nuo klimato kaitos padarinių. Ir nebejoju, kad ateityje pamatysime naujus migrantų, ekologinių migrantų srautus. Nes e, per ateinantį dešimtmetį klimato kaitos problema tiesiogiai palies e, apie 300 milijonų žmonių. Toliau. Regionai. Regioninis matmuo. Aš manau, kad štai tai ir yra uh, mūsų ateitis. Nemažai, uh, uh, nemažai institucijų, kurios rūpinasi regionų bendradarbiavimo Afrikoje, dažnai kartoja vieni kitus, uh, kitų pastangas. Turime skatinti regionų bendradarbiavimą, tačiau tai daryti nėra lengva. jei e, neklystų, 2,8 e, milijono eurų buvo skirta būtent e, regionų bendradarbiavimui skatinti. Aš manau, kad regionų bendradarbiavimas yra svarbi priemonė užkirtant kelią uh, regioniniams konfliktams. Nes labai dažnai konfliktai kyla prie valstybių sienų ir regionų bendradarbiavimas galėtų sumažinti jų galimybę. Pirmininkė. Perinėme prie kito klausimų rato. Tarptinis prekybos pirmininkas, panas Kadif. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija sako, kad 200 milijardų eurų yra skirti priekybos paramai, tačiau kol kas neaišku, iš kokios biudžeto eilutės turėtų būti paimtos tos lėšos. Ar mes čia kalbame apie papildomas lėšas? E, parlamentas kol kas negali kontroliuoti šitos pagalbos priekybai. E, ir ypatinga susirūpinima mums kelia būtent šita programa, nes šitą problemą, nes mes nematome, kaip galime bendradarbiauti su atitinkamomis komisijos skyriais. Ponas Šolis, 45 sekundės. Pone komisarė, kaip tik šiuo metu mes deramės dėl biudžeto ir todėl norėčiau paklausti, kokiu konkrečiu priemoniu jūs norite E, imtis, kad kad mes gautume papildomų lėšų, o tos lėšos nebūtų tiesiog perskirstytos. Ir jūs turite laikytis griežtų terminų, kad Europos parlamentui pasakytumėte, kaip planuojate panaudoti lėšas. Žodis komisijos nariui. Ačiū, pirmininkė. Taip, yra problemų dėl EDF lėšų perkelimo į biudžetą. Parlamentas visuomet pasisakė už tai, kad EDF būtų įtrauktas į biudžetą ir aš suprantu, kad tai yra natūralus prašymas, todėl kad tai yra didelės lėšos iš ES ir tų lėšų negali patikrinti parlamentas. Jei pažiūrėsite detaliau į tai, kas vyksta, tai pamatysite, kad tai yra susiję ir su lėšų perskirstimo santykiu ir todėl Europos parlamentas turi ir toliau primiktinai reikalauti, kad EDF lėšos būtų įtrauktos į biudžetą ir aš asmeniškai tikrai už tai pasisakau. Toliau dėl prekybos. Svarbu yra tai, kad didelė lėšų dalis yra skiriama pagalbai susijusiai su priekyba. Aš manau, kad tarptautinė priekyba yra ypatingai svarbi dalis. Aš žinau, kad tai nėra naujos kažkokios lėšos, bet tai yra jau ir taip skirtų lėšų dalis. Ir aš tikrai nesu tas žmogus, kuris galėtų tokią skirstimo sistemą pakeisti. Svarbiausia užtikrinti, kad tų lėšų būtų Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad būtų rengiama pakankamai gerų programų, kurios padėtų paskirstyti turimas lėšas. Papildomo finansinio mechanizmo sukūrimas šiam konkrečiam klausimui arba šiam konkrečiam tikslui man netrodo labai realistiškas. Turbūt turime susitaikyti su tuo, kad tai yra jau esamos tiesiog esamų lėšų dalis ir svarbiausia užtikrinti, kad tos lėšos būtų tinkamai paskirstomos. Dėkoju. Pradėsime septintą klausimų etapą. Klausimus uždavinė šio komiteto nariai. Suteikiu žodį Džiudis Argantinį žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pone Dekucht, jūs citavote savo pirmtaką sakėte, kad jei neveiksite vadovaudomės e, solidarumu, tai bent jau vadovaukite savo interesais. Yra daromas spaudimas e, AKR šalim pasirašyti partnerystės ir ekonominius susitarimus, bet tokiu būdu mes atimam jų veiksmų laisvę. Dar daugiau yra sudaromi susitarimai tarp nevienodų partnerių. Tad Žiūrinti savo interesus ir į solidarumą, jūsų nuomonė, kaip komisija galėtų dirbti toliau, kad nebūtų pakengta mūsų tikslams ir tūkstantmečio vystimosi tikslams? Žodis Filip Kašmarek. Ne pirmininkė, norėčiau grįžti prie plėtros. Ne tik 0,75 e, procentai e, vystimosi pagalbai, jiems, ne tik jiems iškilo grėsmė, tačiau e, yra ir kitų tikslų, kurių nebegali gyvendinti valstybės narės. Net ir dėl finansų krizės, net ir tos valstybės narės, kuriuose buvo pažymėtas ekonomikos augimas taip pat susidūrė su problemomis, taigi bus sunku artimiausioje ateityje pasiekti atitinkamų tikslų ir ar komisija gali padaryti įtaką e, kai kurioms valstybėms narėms, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų. Ponas Ma Michael Cashman, prašau. Dėkuoju paskirtam komisijos nariui. Ir norėčiau pasveikinti Jūs su to, kad puikiai atsakinėjate Jums patikimas klausimus. Aš norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisės ir mažumų teisės. Kaip Jūs ketinate ginti homoseksualų ir lesbiečių teisės besivystančiame pasaulyje, kadangi šie žmonės nuolatos kenčia nuo priespaudos, ypač moteris. Ir aš pirmiausia kalbu apie jų seksualinės ir reprodukcinės teisės. Dėkuoju. Šarli Görens. Dėkoju pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su mokslo duomenimis, kuriais jūs ketinate grįsti savo politiką. Kaip jums atrodo, ar mes turime pakankamai e, mokslinių duomenų tam, kad e, galėtume tinkamai suformuoluoti šią politiką? Pone Degiucht, jūs turite penkias minutės. Dėkoju. Pirmininkė, klausimai pateikėme didžiuliu greičiu. Pone Sargentinė, jūs kalbėjote apie ekonominės partnerystės susitarimus. Manau, kad visiškai teisingai apibūdinsiu šios susitarimus kaip laisvos priekybos susitarimus. Kodėl jie vadinasi ekonominės partnerystės susitarimais? Ankstesni susitrimai buvo rengiami bendradarbiaujant su PPO. Ir ši organizacija teikia labai konkrečius reikalavimus, kuriuos privalu gyvendinti. Ir manau, kad ekonominės partnerystės uh, susitarimai yra sąžiningas pasiūlymas, kurį mes galime pateikti besivystančiams šalims, e, e, pirmiausia, karai šalims. Kai kurios šalis privalo prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir jiems e, reikės laiko. Ir PPO tai irgi supranta. Ir vienintelė galimybė mums įspręsti dabartinės problemas yra stiprinti regioninį bendradarbiavimą bei raginti šias šalis laikytis e, susitarimų reikalavimų. Ponas Kačmarek, tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Jūs visiškai teisingai pasakėt, kad kurios valstybės narės e, negalės e, laikytis prisimtų, negalės gyvendinti prisimtų įsipareigojimų. Ir manau, kad privalome atvirai apie tai kalbėti. Ir tai pirmiausia turi daryti Europos parlamentas valstybės narės prisėmė tam tikrus įsipareigojimus. Valstybė narių atstovai dirba šiame parlamente. Taigi, manau, kad Europos parlamentas yra puikiai vieta diskusijoms apie tai, kaip elgis valstybės narės ir apie tai, kaip laikomasi prisimtų įsipareigojimų. Nes įsipareigojimo apimtis per kitus, per ateinančius metus tik tai didės. Toliau, ponas Kašman, jūs kalbėjote apie homoseksualų teisės. Žinome, kad padėtis yra sudėtinga, žinome, kas vyko Burundija. Aš e, tuo metu padariau ofici e, oficialų Belgijos vyriausybės pareiškimą. Nieko negalėjome tikėtis iš tuometinio Burundžio e, prezidento. Žinome, kad ir Ruando šiuo metu svarstami yra nauji teisės aktai, kurie gali užtraukti e, baudžiamą atsakomybę už e, kai, kai kurią veiklą. Numatytas yra net trijų metų e, įkalinimas. Uh, Ir e, mes tenksimės įtikinti atsakingus asmenius, kad e, tokie teisės aktai neturėtų būti, neturėtų įsigalioti. Dar kitas svarbus klausimas yra moterų teisės, kurias turime apsaugoti, ypač tose vietose, kur situacija yra sudėtinga, labai nestabili turime stebėti padėtį nulatos. Toliau. mokslo duomenys, apie kuriuos jūs kalbėjote. Iš esmės jūsų klausimas buvo susijęs su tuo, ar pakankamai uh, turime mokslo tyrimų du, uh, e, duomenų. Šioje srityje aš manau, kad turime jų pakankamai. Aš nemanau, e, turiu jums atvirai prisipažinti, kad formuojant visumą bendradarbiavimo politiką, kas nors e, iš tiesų domisi, domisi mokslininkų nuomonę. Mokslininkai galėtų padėti mums išsiaiškinti, kodėl nuolatos besivystančiame pasaulyje vyriausybės e, nesugeba susitvarkyti su situaciją šalyje. Žinome, kad tokie tyrimai yra atliekami ir manau, kad turime labiau pasitikėti mokslininkais. Dėkuoju, dabar perėmėme prie aštuntojo klausimo atsakymų etapo. Ir dabar žodis suteikiamas poniai Zaničiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė kalbant apie vystimosi politiką, ar kokį vaidmenį vaidina decentralizuotos institucijos, įvairios vietos institucijos, nes jos juk žino geriausiai, kokia yra situacija ir kaip komisija žada bendradarbiauti su tomis vietos institucijomis ir kaip ji žada pasirinkti geriausius partnerius, e, siekdama, kad e, būtų e, tikslingai paskirstytos lėšos. iš tiesų, kalbant apie nelegalią migraciją, reikia pasakyti, kad ne tik Italija turėtų rūpintis migrantų prieimimu, bet ir kitos valstybės. Dėkoju. Toliau ponė Patristelio Rian. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą dėl labiausiai nutolusių regionų ir AKR valstybių, dėl ypatingos geografinės padėties, tie ypatingai e, nutolę regionai turi savo tam tikrus interesus ir dažnai yra taip, kad mes čia kalbame apie atitinkamą prieštaravimą tarp tų, tų šalių ir besivystančių valstybių. Tačiau pavyzdžiui, Karibų jūros regionas ir kiti nutolę regionai, e, juose yra skirtingų šalių. Taigi kaip galima užtikrinti geresnę jų prieigą prie bendradarbiavimo projektų ir prie e, vystimosi pagalbai skirtų lėšų. E, ar e, komisaras žada skatinti pietų-pietų bendradarbiavimą? Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui G. Mitchellui. Ponas Mitchell. Aš norėčiau sugrįžti prie vieno klausimo, tai yra prie žemės nusavybės apskritai prie nusavybės klausimų. Mano šalyje XIX amžiaus vidury mes nukentėjome nuo didžiulio bado, kuris e, nušlavė nemažai žmonių gyvybių. Ir tuomet pasi, mums padėjo tai, kad uh, daug kas turėjo nedidelius žemės plotus. Ir todėl aš norėčiau paklausti jums, ar jums netrodo, kad mikrokreditai gali padėti žmonėms bent jau pradėti uh, kurti kažkokį normalų gyvenimą. Ar jums netrodo, kad šį klausimą reikėtų traukti į darbo tvarkę? Dėkoju. Pone Kriotir. Dėkoju. Jūs savo žanginėje kalboje paminėjote, kad nemažai humanitarnės pagalbos organizacijų darbuotojų žuvo pastaruoju metu. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate e, stiprinti humanitarnės pagalbos teisės e, įgyvendinimą nestabiliausiose regionuose. Ir taip pat Kaip Jums atrodo, kaip mes galėtumėme sustiprinti skiriamos pagalbos e, panaudojimo priežiūrą? Nes mes e, vieną milijardą eurų e, skiriame ūkininkams Afrikoje ir nežinia, kas gauna šios pinigus. Dėkuoju, ponas Kašmarik. Pone komisarė, kai kuriuose valstybėse narėse, ypač tose, kurios e, dar yra pakankamai naujos valstybės narės, yra, nėra atitinkamos infrastruktūros, kuri galėtų e, priiminėti vystimosi politikos teisės aktus, nėra atitinkamos politikos. E, gerbiamas komisarė, ar jūs bandysite kažkaip paskatinti tas valstybės narės greičiau vystyti tą infrastruktūrą, kad jos galėtų įsijungti į vystimosi politiką? Mr. Commissioner Designat, you have six minutes and fifty. Komisijos nariai turite šešias minutės ir penkiolika sekundžių. Ačiū pirmininkė. Nevyriausybinės organizacijos. Manau, kad nevyriausybinės organizacijos iš tiesų yra svarbi grandis, kalbant apie humanitarinę pagalbą, nes dažnai nėra veikėjų, kurie veiktų valstybinių lygmenių, kalbant apie humanitarinę pagalbą. O tie, tos valstybinės institucijos, jeigu jų, jos ir yra, tai jos priklauso atitinkamai, jos remia atitinkamą konflikto šalį, todėl jos negali i, tikslingai veikti. Taigi, kalbant apie vystimosi politiką, apie bendradarbiavimą, vystimosi srityje būtent nevyriausybinės organizacijos gali vaidinti svarbu vaidmenį, joms dabar skirta 22 milijonai eurų ir galėčiau pasakyti, kad tie 22 milijonai eurų skiriamų kasmet, jie paremia tūkstančius projektų, kurie yra labai svarbus. Aišku, yra labai sunku išrinkti tuos projektus, dažnai tai būna nedideli projektai ir manau, kad kartu su tomis nevyriausybinėmis organizacijomis reiktų patikrinti, kaip būtų galima sumažinti e, tų projektų kaštus arba jas, juos šiek tiek apriboti e, ponas Tirolyje e, uždavė klausimą apie ypatingai nutolusius regionus. E, deja, šis klausimas nėra komisaro atsakingo už vystimosi politiką e, kompetencijoje. Aš galiu tiesiog pateikti Prancūzijos pavyzdį, kaip jinai dirba su savo užjūrio regionais ir ar kitų šalių, kurios yra panašioje geografinėje situacijoje pavyzdžius. Visų pirma, čia iškyla aišku klimato kaitos problemos ir dėl to mums būtų svarbu visiems geriau bendradarbiauti ir todėl čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį ir ES vystimosi politika. Toliau ponas Mitchell jūsų klausimas, jį tikrai ne, nelengva atsakyti. Esame matę įvairių pastangų spręsti žemės paskirstimo nuosavybės klausimus Zimbabvėje. Mano nuomonė, rezultatai tokių sprendimų yra tiesiog tragiški. Kitas svarbus dalykas - pripažinti tas teisės, kurios jau egzistuoja. Tai yra, kai žmonės turi žemės sklypą, tačiau oficialiai tai nėra įteisinta. Tas teisės reikėtų įteisinti oficialiai ir tuomet ta žemė ir tos teisės jau būtų bendro turto dalis ir tokiu būdu žmogus galėtų skolintis arba skolinti pinigus, pradėti savo verslą ir panašiai. Aišku, visam tam labai svarbu, kad žmonės būtų savo žemės savininkais teisinė prasme, kad jie galėtų save išlaikyti Tačiau turiu pakartoti, politinė prasme tikrai nelengva spręsti šį klausimą. Grįšiu prie pono Gorans klausimo. Reikėtų daugiau mokslinio duomenų apie tai, kaip geriausiai spręsti tokias problemas, kaip tai sąžiningai spręsti. Nes net ir Europoje esame matę pavyzdžių, kai nuosavybės teisų klausimas nėra tinkamai išsprendžiamas, kai, nes neaišku, kaip reikia paskirstyti nuosavybę po Berlyno E, sienos e, griuvimo matėme, kad buvo daug problemų dėl nusavybės teisų, bet aišku, tai yra ypatingai svarbu, jei norime padėti vystytis e, šiom šalim, jei norime suteikti nusavybę žmonėm. Toliau, humanitarinė teisė, tarptautinė humanitarinė teisė. Tikrai šokiruoja tas faktas, kad 122 humanitarnės pagalbos organizacijų darbuotojai žuvo atlikdami savo darbą. Vienintelė teisinė priemonė, kurią galima pasinaudoti, tai yra skatinti ir akcentuoti tokių darbuotojų nešališkumą, jų neutralumą, pabrėžti, kad jie nėra įtraukiami į politinę strategiją, nes jeigu juos įtrauksime tokią politinę strategiją, jie bus labai pažeidžiami. Kita vertus, Labai svarbu tinkamai juos apsaugoti. Darfūrė, pavyzdžiui, buvo e, keletas įvykių, kai kilo grėsmė tokių darbuotojų saugumui ir tikrai tokiais atvejais, jei vietoje būtų kariškiai, tai jie galėtų užtikrinti didesnį saugumą. Tad reikia tinkamo saugumo, Kita vertus, tokie darbuotojai turi būti visiškai politiškai nepriklausomi ir nešališki, nes jeigu yra šališkumas kažkoks, yra tas neobjektivumas, tai tuomet jau jiem kyla grėsmė. Pavyzdžiui, Raudonojo kryžio darbuotojams, jeigu tik tai jie yra įtraukiami į politinės strategijas, iškart kyla grėsmė jų saugumui. Toliau, pono Kašmarek klausimas. Nežinau, ar išsamei galėsiu jį atsakyti, bet pasakysiu štai ką Kai kurios valstybės narės neturi pakankamos institucinės infrastruktūros tam, kad galėtų tinkamai vystyti vystomąjį bendradarbiavimą. Apskritai nacionalinė prasme šis klausimas labai sudėtingas. Tikrai būtų gerai, jeigu mes padėtumėm naujom valstybėm narėm kurti tokią institucinę infrastruktūrą. Tačiau tokia infrastruktūra turi būti kuriama taip, kad ji nekainuotų daugiau, nei ji kainavo sukurti senose valstybėse narėse. Tai būtų labai sunku užtikrinti, tačiau turime pasistengti tai padaryti. Man atrodo, kad naujose valstybėse narėse jų infrastruktūra kol kas yra labiau koncentruota į Europą, o ne į vystomą į bendradarbiavimą. Ačiū. Pradėsime paskutinį klausimų etapą, kuriuo skirta šio komiteto nariams. Ponas Miguel Martinės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs jau užmesgėte diskusiją su Afrikos sąjunga dėl viršūnių sustikimo, kuris vyks po metų. Tai yra ES ir Afrikos sąjungos viršūnių sustikimas. Uh, čia iš tiesų bus labai svarbus bendros strategijos, Afrikos ir ES bendros strategijos finansavimo klausimas ir iš kokių lėšų bus finansuojamas. Ar bus iš Europos vystimosi fondo, ar iš kokių lėšų. Ir kitas mano klausimas. Pone komisarė, jūs citavote e, prieš save dirbusi komisarą. Birgit Schneiber-Jastram. Ponas Iber Jastram. Pone pirmininkė, pone komisarė, belgų, belgų žiniasklaidai jūs pasakėte, kad jūs sieksite e, atstatyti tarp institucinę pusiausvyrą ES ir jūs pabrėžėte, kad komisijai trūksta iniciatyvos, jūs kritikavote. Tai, taigi kaip jūs įsivaizduojate tą institucinę pusiausvyrą savo e, kompetencijos srityje ir koks bus jūsų santykis su Europos parlamentu. The floor is now for Mrs. Veronique de Kaiser. Veronique de Kaiser. Pone de Gucht, jūs tikrai um, kalbate tiesiai ir garsiai apie tai, ką kai kas tik tai slapta galvoja, bet tai gali turėti atitinkamų e, diplomatinių pasiekmių, jeigu jūs, pavyzdžiui, kalbėsite apie korupciją. Ar jūs galite mums suteikti atitinkamas garantijas, kad e, neįvyks kažkokių nekontroliuojamų diplomatinių incidentų? Dabar žodis suteikiamas pon, poniai visas akcega. Ponui visas akcega. Right. Micro. Micro. En su exposición ha comentado que una de las prioridades suyas. Komisarė, savo pasisakymę minėjote, kad vienas iš prioritetų yra kovoti su finansinės krizės pasiekmėmis tiems, kieno ištekliai yra riboti. Norėčiau paklausti, ką konkrečiai darysite, kokiu konkrečiu priemoniu imsis komisija šioje srityje ir biudžetinė prasme, ką konkretaus nuveiksit. Na, kadangi dar turime šiek tiek laiko, tai dar vieną klausimą užduos Ελένε Τσιχάρος. Ačiū. Ponas Mitchell jau sakė, kad yra problemų dėl nuosavybės, nuosavybės teisių ir kad ir Mano šalyje, Kipre, šalies padalyjimas taip pat sukėlė daugybę problemų, sukėlė didelį skurdą, reikėtų to nepamiršti. Todėl noriu paklausti štai ko. Europos Sąjunga ir Junktinės Amerikos valstijos lyg ir veikia kaip protų nutekėjimo pritraukimo vieta, nes jie pritraukia žmonės iš kitų šalių, kad dirbtų pas juos. Ką galima padaryti, kad nu, nutrauktumėm tokį procesą? Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. Prieš tai dar leisiu ir savo užduoti vieną klausimą. Daugelis kalbėjo apie tai, kokia prasta yra padėtis, kad didėja spraga tarp poreikių ir išteklių, taip pat kalbėti apie tai, kokie dideli iššūkiai mūsų laukia, norėčiau paklausti, ką ketinate daryti tam, kad padėtumėm besivystančiom šalim geriau panaudoti savo išteklius? Ką galime padaryti, kad padėtumėm besivystančiom šalim išlaikyti savo išteklius, pasinaudoti jais ir pagerinti pajamas iš mokesčių? Komisijos nariui še, suteikiamos 6 minutės 15 sekundžių, kad atsakytų į klausimus. Visų pirma, į pono Martinės klausimą atsakysiu. Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos viršūnių susitikimą susitikimui yra ruošiamasi, jis vyks spalio 15, tai bus trejato susitikimas tarp AS, ES ir komisijos atstovų, jei neklystų, susitikimas vyks Adisabeboje. Ir administracija labai aktyviai ruošiasi viršūnių sustikimui, yra vertinama pažanga padaryta aštuoniuose svarbiausiose srityse, kurios buvo numatytos bendradarbiavimui. Toliau buvo užduotas klausimas dėl institucinės pusiausviros. Manau, kad ES dirba puikiai, kai kiekviena institucija dirba jai skirtą ir pavestą darbą. Europos komisijos vaidmuo yra pasinaudoti iniciatyvos teisę, teikti teisėkuros pasiūlymus ir labai svarbu, kad komisija ir toliau išlaikytų tą iniciatyvos teisę ir neleistų jos atimti. Europos parlamento vaidmuo yra dirbti kartu su taryba ir būti tuo antruoju. Taryba ir parlamentas turi būti tie du ramščiai teisėkuros proceso. Aišku, visi turime dirbti kartu, tačiau reikia nepamiršti, kad komisija turi būti ir Europos parlamento partnerė, nes tai yra tos dvi institucijos, kurios turi faktiškai gyvendinti sutartis ir jų nuostatas. Todėl manau, kad Europos komisija, taip pat kaip ir Europos parlamentas, turi aiškiai vykdyti tą vaidmenį, kuris jai numatytas sutartyse. Ir tikrai nereikia ieškoti kažkokių madingų alternatyvų ar naujovių. Ponas Keizer, labai Pone Keizer, džiaugiausi jūsų klausimu, nes jūs sakėte, kad džiaugiatės tuo, kad aš garsiai pasakau tai, ką kiti tik pagalvoja, bet jūs nerimaujate dėl diplomatinių galimų pasiekmių. Na, taip, aš suprantu, bet e, kartais svarbu įvardyti viską savo vardais, galbūt sugėdinti tam tikrus žmonės, nes jeigu garsiai kažką pasakote, galbūt pradėsite diskusijas. Taip savo karjeroje, kai dirbau ministru, yra buvę tokių atvejų, kai kildavo tam tikrų uh, E, diplomatinių nesusipratimų. Ir Kinšasoje, pavyzdžiui, esu pasakęs vieną ar kitą įdomų dalyką, bet tai nebuvo nauja mano pastaba, tai buvau sakęs jau ir anksčiau, tai buvo rašyta ir spaudoje, ir tai tiesiog reikėjo pasakyti garsiai. Dėl kito klausimo, dėl papildomų išteklių, kurių reikės sprendžiant e, netidėliotinus klausimus susijusius su krize. Yra lankstumo priemonė, 500 e, milijonų eurų iki 10 metų yra numatyta, pasinaudosime šiuo instrumentu, taip pat yra numatytos dar papildomos e, sąlygos taisyklės susijusios su Glen Eagles procesu, yra taip pat ir kitų priemonių numatytų susijusių su finansiniais ištekliais ir su jų panaudojimu. Ir tikrai tų priemonių reikės daugeliu valstybių, kad jos galėtų tinkamai funkcionuoti krizės metu. Ir dabar perėsiu prie to klausimo, kurį uždavė ir pirmininkas. Jei pažiūrėsite į vystomo bendradarbiavimo lėšas ir tai, kaip jos cirkuliuoja, pamatysite, kad yra du srautai, du pagrindiniai srautai. tai pamatysite, kad papildomų išmokų srautai irgi yra labai dideli, tačiau vien papildomų išmokų e, neužtenka, reikia didinti pačių šalių pajėgumus, jų pačių lėšas ir tai tikrai įmanoma padaryti. Ir manau, kad šią sritį reikėtų dar detaliau panalizuoti ir pažiūrėti, kokie yra būdai padėti besivystančiam šalim didinti jų fiskalinius pajėgumus. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip geriau kovoti su korupcija arba kaip ją pažaboti. Taip pat turime užtikrinti, kad besivystančios šalise būtų sukurtos geros mokestinės sistemos. Ir pateiksiu pavyzdį. E, alaus apmokestinimas. Europa tikrai jau turi sukurs gerą sistemą, mokesčiai yra atskaitomi priklausomai nuo kiekio, kuris yra pagaminamas ir galbūt panašią sistemą galėtumėm įdėkti ir Afrikos šalyse. Tokiu būdu padėtumėm joms stiprinti ir kurti jų fiskalinius pajėgumus, galbūt pasitelkti ir mūsų patirtį ir būtent tai aš ir siūlau pasižiūrėti, kaip mes dar galėtumėm padėti iš savo patirties tom šalim. Tikrai nenorėčiau dabar kalbėti apie Kiprą, nes tai nėra mano mandato dalis, bet jūs kalbėjote apie protų nutekėjimą, o šis aspektas jau yra susijęs su vystimosi politika, su nuoseklumu. Tikrai neapsimoka išleisti daug pinigų besivystančiose šalise, neapsimoka tų lėšų investuoti į žmonių švietimą ir apmokymą, jeigu tie žmonės vėliau išvyksta į Europą dirbti. Tikrai uh, tai būtų tušęs bergžės darbas ir reikia ieškoti būdų, kaip tai pakeisti. Dėkuoju Jums visiems už Jūsų klausimus ir už Jūsų atsakymus. Ir dabar, prieš pat posėdžio pabaigą, norėčiau paklausti paskardo komisaro, ar jis norėtų apibendrinti vykusias diskusijas. Jūs turėtumėte apie tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Aš pasistengsiu per man suteiktą laiką apibendrinti tai, kas įvyko. Per pusantros valandos e, vargu ar galima išsamei aptarti visus jums rūpimus klausimus. Atsakydamas į jūsų klausimus, aš stengiausi parodyti jums, kad per kitus mėnesius aš e, būsiu pasirengęs e, visuomet bendradarbiauti su jumis ir kiek galėsiu, stengsiuosi atvykti į jūsų posėdžius. Pačioje pradžioje man buvo užduotas klausimas apie mano klausimas iš mano tautiečio kuris klausė manęs, ar aš ketinu rimtai dirbti. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad kaip ir anksčiau, aš stengsiuosi dirbti iš pėties. Ir esu įsitikinęs, per, kad per ateinančius keturis mėnesius iš tikrųjų galima kai ką nuveikti vystimosi srityje. O kitos kadencijos komisija, tikiuosi, taip pat skirs pakankamai dėmesio šiam klausimui. Šiuo metu turime priimti svarbius sprendimus, pavyzdžiui, dėl finansavimo. Be to, žinome ir apie klimato kaitą. Ir kovai su klimato kaita turėsime skirti labai daug lėšų. Turime padėti besvystančiam šalims e, plėtoti savo ūkį darniai ir tvariai. To nedarėme praeitėje. Na ir kaip žinia, ekonominė krizė taip pat padidino kai kuriuos būkštavimus dėl to, kaip padėtis besivystančiose šalyse gali įtakoti patys mūsų šalyse. Taigi, situacija keičiasi nulatos ir aš stengsiuos, kiek galėsiu, rūpintis šiais klausimais ir perduoti viską į kitos komisijos rankas. Merci, monsieur le commissaire Designé, pour. Dėkoju paskirtajam komisarui. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus, labai konkrečius, labai tinkamus, gerus atsakymus. Mūsų laukia sunkus laikai vystimosi srityje. Niekada anksčiau dar pasaulis neturėjo spręsti tokių rimtų problemų. Klimato kaita, klimato kaitos e, modeliavimas parodė, kad mes turime stengtis e, ne 20 procentų sumažinti CO2 išmetimus, o 80. Taigi turime daugybę rimtų uždavinių. Ir džiaugiuosi, kad komisijos narys, na be abejo, e, jei mūsų komitetas pritars jūsų kandidatūrai, ketina su mumis bendradarbiauti. per ateinančius metus. Taigi dabar atėjo laikas e, paskelbti šio posėdžio pabaigą. Dėkuoju visiems už tai, kad jūs neviršijot jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar turėsime šiek tiek paskubėti, kadangi netrukus turėtų prasidėti koordinatorių posėdis. Dėkuoju.